Jeigu mes kalbame apie kokybės apsaugą, tai be abejo, čia yra ketinės diskusijos akmuo, mes turime apsaugoti produktų kokybę ir užtikrinti, kad jie yra sveiki vartojimui. Ačiū, baigiame diskusijas šią temą, balsavimas vyks rytoj. Dabar perėmėme prie kito darbų tvarkės klausimų. Dabar komisijos pareiškimas G20 valstybių darbo ir užimtumo ministrų susitikimas vykęs balandžio 20-21 dienomis Vašingtone. Keletas sekundžių, kol ponas komisaras užims skirtą jam vietą. Ir dabar iškart žodis ponui Laslo Andor komisijos vardu. Madame la Présidente, Uh, Pone pirmininkė, gerbiami nariai, tarptautinės darbo organizacijos ir pramoninių valstybių organizacijos e, duomenys rodo, kad iki 11 metų nedarbas vis dar auks. Tai reiškia, kad 200 milijonų e, žmonių išsivystytosiuose ar besivystančiose šalise gali e, būti priversti gyventi skurde, taigi skurdas išauks labai stipriai, skaičiai neraminantis. Dabartinė krizė atskleidė e, mūsų globalios ir tarpusavės sujungtos e, ekonomikos pažeidžiamumą. Todėl globalių veiksmų reikia imtis sprendžiant globalias problemas. Praėjusiais metais Pittsburgė G20 e, lyderiai e, pabrėžė būtinybę kurti naujas darbo vietas, todėl buvo pažadėta orientuotis, da, atkuriant ekonomiką ir naujų darbo vietų kūrimą. Tai yra labai gerai. Komisija palaiko bet kokius veiksmus, kur, kurių siekia sukurti aukštos kokybės darbo vietas ir didinti užimtumą visame pasaulyje. Ši strategija atspindi realybę būtent užimtumą Užimtumas yra mm, mūsų išeimo iš krizės pagrindinis e, būdas. Pittsburgė e, buvo paraginta surenkti užimtumo ministrų susitikimą G20 formatu, e, siekta įvertinti krizės pasiekmes bei būsimų priemonių svarbę. Vidutinės e, trukmės strategijos e, buvo aptartos, taip pat keičiamasi geriausia praktika, siekiant, kad būtų galima pasinaudoti visais pasiekimais e, mokslo ir kitose sritise. Taigi, susitikimas vyks balandžio 20-21 dienomis Vašingtoje. Komisija, pirmininkauti Ispanija, ten dalyvaus. Komisija glaudžiai bendratarbiauja su tarptautinė darbo organizacija, rengdamasi e, sustikimui. Ten turėsime galimybę skatinti orės darbo e, sąlygas visame pasaulyje ir taip atstovauti Europos Sąjungą. E, pagrindiniai darbo organizacijos standartai bei siekis užtikrinti visuomenės socialinį saugumą mums, mums yra patys svarbiausi. Be to G20 įgaliojimai apima darbo organizacijoje duotus įpareigojimus sukurti vidutinės trukmės mokymo strategiją, mes prisidedame prie šitų pastangų, kurdami naujas darbo iniciatyvas. Tai yra dalis mūsų 2020 strategijos. Mes norime kurti e, aukštos kokybės ir naujas darbo vietas. Taigi reikia gerinti darbo e, jėgos e, kvalifikaciją, taip pat skatinti jaunimo užimtumą, socialiniai partneriai žinoma įneš savo pridėtinę vertę. Visi žinome, kaip sėkmingai gali vykti Europos europinis socialinis dialogas, kai kalbame apie užimtumo srities ypatybės. Komisija yra pasirengusi e, pasikeisti šią patirtimį su mūsų tarptautiniais partneriais. Komisija informuos parlamentą apie e, pažangą padarytą per Vašingtono susitikimą. G20 užimtumo ministro susitikimas suteiks mums galimybę sukurti naujas priemonės, kurios nulems po krizinės politikos į patybės. Jų tikslas būtų užtikrinti tinkamą išėjimą iš krizės, e, kurio centre būtų naujų darbo vietų kūrimas. Taip pat reiktų pakalbėti apie pasirengimą G20 viršūnės sustikimui Kanadoje. Mes stengsime šiam sustikimui pasirengti. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariui ir žodį suteikiu dviems minutėms poniai Morin Šartie. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisarė, gerbėmėjai kolegos. Dabartinės ekonominės ir finansinės krizės akivaizdoje turime suvokti, kad susitikime, kuris įvyks Vašingtone, turėtume pirmiausia siekti pagerinti mūsų dirbančiųjų galimybę susirasti naują darbą. nes negalime kalbėti apie žmogaus e, integraciją į visuomeninį gyvenimą, jeigu jis negali integruotis į e, darbo rinką. Taigi mūsų bendras tikslas e, Vašingtonė susitikime turėtų būti kova su nedarbu. Jūs, komisarė, kalbėjote, kad nedarbo lygis pastaraisiais metais labai padidėjo tiek ES, tiek visame pasaulyje. Matome, kaip didėja gyvenimo kokybės skirtumai. Ir šis klausimas yra itin aktualus e, e, migrantams, moteriams bei jaunimui. 21,4 procento jaunų žmonių turi sunkumų susirasti darbą. Dar netaip seniai e, šis rodiklis buvo kur kas mažesnis, jis tiesiekė 14 procentų. Turime imtis priemonių tiek nacionalinių lygmenių, tiek visos ES lygmenių. Tokių veiksmų, kurie leistų žmonėms integruotis į darbo rinką. Dinamiška sanglaudos ir žimtumo politika turėtų būti vienas iš mūsų visuomenės, vieno iš mūsų visuomenės ramščių. Ir aš tikiuosi, kad Vašingtonė susitikime bus nubrėžtos šeimų iš krizės gairės. kokios e, socialinės e, e, ekonomikos politikos galime tikėtis po 2010 metų. Nepamirškime, kad būtina suvokti, kad visi galėsime prisimti atsako, turėsime prisimti atsakomybę dėl didėjančio nedarbo. Komisarė ES daug ko iš jūsų tikisi ir mes tikimės, kad jūs imsitės veiksmų, kurių dėka mūsų piliečiai galės susirasti naują darbą. Dėkuoju, toliau ponas Serkas. Dėkuoju, pirmininkė, gerbėjai kolegos. Komisarė, džiaugiuosi, kad mes šiandien kalbame apie susitikimą, kuris įvyks Vašingtone balandžio 20-21 dienomis ir kuriame jūs komisijos nariai dalyvausite. Pone Perėš dėja negalėjo atvykti į šį susitikimą, o būtent jį kūruoja šį klausimą Europos parlamente. Aš ją pavaduoju ir galiu Jums pranešti, kad ji parengė kelis labai įdomius dokumentus. Ir ji norėtų Jums pasakyti štai ką. Nedarbo lygis ES yra didesnis nei 10 procentų. Milijonai žmonių gyvena skurde. Ir žinome, kad už skurdo ribos netrukus gyvens 200 milijonų žmonių visame pasaulyje. Todėl ypatingą dėmesį turime skirti nedarbo mažinimui. Mes manome, kad jūs turėtumėte rengtis Vašingtono susitikimui plėtojant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais bei su visais suinteresuotais veikėjais. Nepamirškime, kad susidurime su labai rimtais makroekonominiais ir makrofinansiniais sunkumais. Turime spręsti dabartinės problemas, kad užkirstume kelią ateities krizėms. Dėl šios krizės e, pagilėjo socialinė, socialinė lygybė valstybėse narėse bei visame pasaulyje. Pasitraukimo iš krizės strategija neturėtų sugriauti mūsų socialinio modelio. Ši krizė tęsiasi jau uh, trejus metus. Ir todėl privalome apsaugoti mūsų visuomenę, mūsų piliečius ir mūsų socialinį modelį. turėtume išnagrinėti Tarptautinės darbo organizacijos bei EBPO parinktas e, ataskaitas nedarbo klausimų. Jose galime susirasti nemažai įdomių minčių. Ekofino tarybos išvadose yra aiškiai pasakyta, kad dabartinių paramos priemonių žmonėms praradusiems darbą nepakanka. Komisarė, mes Visą savo de viltis dedame į Jūs bei pirmininkaujančią Ispaniją ir tikimės, kad Jūs puikiai atstovausite Europos Sąjungai Vašingtonė susitikime. Labai ačiū. Pane Beres, dabar Pone Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė kolegos. Labai svarbu, kad e, didžiojo dvidešimtuko e, ministrai e, stato kertinę poziciją būtent darbo vietų kūrimą kadangi dabar e, mažė darbo valandos, didėja bedarbių gretos, e, vyksta kiti neigiami procesai ir žmonės negauna galimybių persikvalifikuoti. E, kita vertus, mes matome, kad bankai yra remiami, tuo tarpu mažos vidutinės įmonės, kuris yra pagrindinis ekonomikos variklis, jos užsidaro ir prarandamas darbo vietos. Taigi tokie pažeidinėjimai iš tikrųjų neturėtų atsitikti. E, tačiau tai vyksta daugelį šalių, skaitant ir mano gimtąją šalį - Airiją. E, Ir mes dabar e, suvedinėme balansus e, ataskaitose, tačiau kenčia darbo liaudis. E, taigi komisija turėtų iš tikrųjų prisidėti, kad būtų tinkamai paskirsti prioritetai, kad būtų užtikrintas socialinė apsauga, kad būtų suteiktos galimybės persikvalifikuoti ir gal galia aš sutinku, kad ministrai turi imtis politikos, kuri būtų suderinta su pagrindiniais principais ir ketinimis žmogaus teisėmis. Ir, uh, E, tarptinio mastu pripažinti darbo standartai neturėtų būti silpninami įmantis šitų šeimų krizės priemonių. Ačiū toliau, ponia Figreido. Vieną minutę. Labai ačiū, ponia pirminkė. Es e, turi savo lyderius ir būtent tie lyderiai dabar turi parodyti, kad jie E, prisėmė atsakomybę spręsdami krizę apie mūsų ES ir ne tik tai ją. Ja. E, mes turime įvairiausias krizės valdymo priemonės, tačiau taip pat turime reaguoti ir į procesus rinkose. E, kartais buvo pasirašomas laisvos prekybos sutartis, nesižvelgiant į darbuotojų interesus, į tai, kad nukentė žmonės. Mes turime įvertinti iš naujo darbo rinką ir užimtumo politiką, kuri iš tikrųjų vedė prie e, atskirties, prie krizės pagilėjimo, prie mm, darbystės augimo. Tai yra laukinio kapitalizmo apraiškos. Ir e, kai kalbame apie e, problemas iškilusias trečiosiam pasaulio šalim. Mes turime kalbėti apie 200 milijonų darbuotojų, kurie atsidurs žemės skurdo ribos. Mes kalbame apie milijonų žmonių, kurie tikrai labai skaučiai nukentėjo nuo šios krizės. Suprantame, tai jauni žmonės. Uh, Mes kalbame apie įvairius pasikeitimus darbo rinkoje ir taip pat tam tikrus pokyčius e, socialinių teisų srityje. Tačiau pirmiausia, turime kalbėti e, apie teisės, apie tai, kad pažeidinėjama tarptinės darbo organizacijos konvencija. Toliau ponė Kions, pastas mintis. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, mums visiems e, yra džiugus įvykis, kad G20 darbo ministrai susitiks ir jie taps lyga teisės finansų ministrų partneriais. Tai yra unikalus pavyzdys. Mums reikėjo pasaulinės e, krizės, kad e, kalbėtumėm ne tik apie finansus ir ūkį, bet ir apie darbuotojus. Šiandien labai svarbu apie tai kalbėti. Panašu, jog krizės e, pasiekmes po truputį silpnėja, tačiau nedarbas bei skurdas auga. Žinome, jog ilgalaikėje perspektyvoje tai gali turėti sunkių e, politinių bei socialinių pasiekmių. Matome, kaip auga ekstremizmas. Tai labai didelis pavojus. Svarbu, kad E, darbo ministrai sukurtų strategiją, kurios tikslas pagerinti užimtumą bei tokiu būdu sumažinti skurdą. G20 buvo pateiktas vienas pavyzdys, būtent mikrofinansavimas. Tai padidins ne tik sąnklaudą, bet ir užtikrins žmonių galimybės išgyventi. Gaila, kad parlamentas net gali pareikšti savo nuomonės e, per sustikimą, jūs tik tai perduosite mūsų e, žinia žodžiu, tačiau ir taip yra daugiau negu buvo padaryta lygi šiol. Pone Lin, tikrai finansinė krizė smogė paprastiems žmonėms labai skaužiai. Todėl turime užtikrinti, kad G20 užimtumo ministrų sutikimas būtų sėkmingas. Tai yra pirmasis toks susitikimas istorijoje. Manyčiau, jog mm, jis bus sėkmingas. Džiugu, kad neapsirimuojama tik finansais, bet galvojama apie socialinės pasiekmes. Visi žinome, kad daugelį šalių pasa, auga užimtumas. Todėl turime paieškoti galimybių, kaip užtikrinti žmonėms darbą. Mokymo programos turi būti adekvačios bei pritaikytos prie esamos situacijos poreikių reikia keistis geriausią praktiką su šalimis, kurios įgyvendino sėkmingas priemonės. Turime iš to pasimokyti bei perduoti šią patirtį kitoms šalims, padėti labiausiai nukentėjusiems žmonėms visuomenėje. Vienos šalis sėkmingai veikia, kodėlgi iš jų nei, nepasimokyti siekti. Turime užtikrinti, kad darbo organizacijos pagrindinės konvencijos būtų įgyvendintos, neįgaliųjų teisės darbo vietose turi būti užtikrintos ir tie žmonės, kurie šiandien yra neginami, turi būti apginti ateityje. Toliau žodis suteikiamas ponui Hendel. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos G20 e, viršūnės suteikimas Pittsburgas Pittsburgė mm, buvo neblogas, ekonomikos skatimo planai buvo sukirti, tai turėjo padėti pagerinti užimtumą bei ekonomikos augimą. Todėl Europos užimtumo ministrai turėtų paraginti ekonomikos skatinimo paketus dar labiau suintensyvinti ir padėti sukurti daugiau darbo vietų. Taip pat e, darbas nepilna darbo diena būtų išeitis kovojant su nedarbo. Reikia galvoti apie mm, naujų darbo vietų kūrimą bei tvarias darbo vietas. Taip pat pasinaudoti esamomis galimybėmis, e, nes daug, geresnis užimtumas reikš didesnę perkamąją galę, mažesnį skurdą. Turime bendradarbiauti visi, ypač socialiniai ir užimtumo ministrai, todėl socialinis dialogas taps dar stipresnis visų tų priemonių pagalba. Toliau kalbės vieną minutę ponė Silvana Rapti. Votre micro, madame. C'est bien maintenant Parfait, merci. Merci bien. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ačiū, ponė pirmininkė, Žinome, kad Vašingtonė balandžio 21-21 dienomis pirmą kartą susitiks G20 užimtumo ministrai, taigi turtingiausios pasaulio valstybės kalbėsis ir ten Europos balsas turi būti ypatingai girdimas. Šimtai tūkstančių darbo vietų per ateinančius metus bus prarasta. Reikia už užkirsti tam kelią. Pagalvokime, kokį poveikį tai turės socialiniai situacijai. Kovojant su nedarbu reikia aiškių prioritetų, labai aiškių bei realistinių tikslų. Šie tikslai e, turėtų būti įgyvendinami. Tokiu būdu Europos piliečiams mes sukursime orų gyvenimą bei orę darbo vietą. Būtina užtikrinti, kad darbuotojų teisės į pensiją ir socialinė apsauga nesusilpnėtų. Nepamirškime, kad darbas yra augimo variklis. Turime vadovautis tokia ekonominė politika, kurios centre e, būtų užimtumas. Ir baigdama savo pasisakymą, e, pažymėsiu, kad turėtumėme kalbėti ne apie užimtumą, o apie nedarbo ministrų susitikimą. Toliau kalbės ponas Lierik. Pone pirmininkė, dėkoju. Man atrodo, kad mes nesugebėsime e, surasti tvaraus e, nedarbo problemos sprendimo, takydami dabartinę logiką. Aš kalbu apie kapitalizmo logiką mums reikia keisti da, e, mūsų mąstysiną perskirstant e, turtą visuomenėje. Tik tai taip galėsime pasitraukti iš dabartinės krizės. Dvidešimtuko valstybės turėtų sustiprinti bankininkystės sektorių, kuris galėtų padėti mums kurti papildomas e, darbo vietas bei užtikrinti mūsų sistem, sistemos stabilumą. Manau, kad turime surasti tokias socialinės apsaugos sistemas, kurios buvo leistų žmonėms persikvalifikuoti ir realiai susirasti naują darbą. Tik tai taip mes galėsime skurti tvarę darnį ekonomiką ateityje. Ačiū dabar spontaniškos diskusijos. Pirmoji ponė Tikau, vieną minutę. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisarė. Didžiojo dvidešimtuko vadovai 2009 m. gruodžio mėnesį nusprendė, kad mūsų ekonominės politikos prioritetas turėtų būti e, darbo vietų išsaugojimas. EBPO bei e, Tarptautinis darbo organizacijos uh, prognozijas rodo, kad nedarbo lygis ir toliau auks. Finansinė krizė smogė mūsų įmonėms ir valstybių narių biudžetams. Ir todėl 20-ko e, vadovai turėtų pareikalauti, kad įmonėms būtų padėta, kad būtų padėta ir e, tiems, kam, kas prarado darbą ir jį ieško. Negalime pamiršti ir, ir e, valstybės tarnautojų, aš kalbu apie mokytojus, e, gydytojus, nes ir jie yra nukentėję nuo šios krizės. Ponas Balšytis, vieną minutę. Ačiū gerimas pirmininkė, gerimas komisarė. Būtina pasidžiaugti, kad e, pirmą kartą G20 sustinka darbo ir žimtumo ministrai per du tūkstančiai devyni m g dvidešimt lyderių susitikimą pitsburge valstybių vadovai sutarė kad nacionaliniai ekonomikos atgaivinimo planai turi būti akcentuoti į darbo vietų išsaugojimą ir darbo vietų kūrimą. deja po šio susitikimo situacija tiek europos sąjungoje tiek ir pasauliniu mastu prastėja. kasdien augantis bedarbių skaičius kai kuriose valstybėse narėse pasiekė kritinę ribą o kai kurių nacionalinių vyriausybių krizių įveikimo planai ženkliai blogina žmonių padėtį nes mažinamos pensijos ir kitos svarbiausios socialinės garantijos masiškai užsidaro smulkios ir vidutinės įmonės. manau kad g dvidešimt susitikimo pagrindu pagrindiniu akcentu turi tapti susitarimas dėl konkrečių nedarbo lygio stabilizavimo priemonių nes žmonių nusivylimas ir baimės neprisidės prie spartesnio mūsų valstybių ekonominio atsigavimo. ačiū. Ačiū ponui Balčyčiui ir Pone Blekevinčiūtė užbaigs mūsų diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš iš tiesų sveikinu, kad pirmą kartą G20 stipriausių pasaulio šalių e, ministrai darbo ir, socia... darbo ir užimtumo ministrai susitiks kartu aptarti pačių svarbiausių problemų. Tai yra, kaip įveikti nedarbą ir kaip padidinti užimtumą. Iš tiesų šitas susitikimas vyks labai sudėtingoje aplinkoje. Vien tik ES jaunimas neturi darbo apie 5,5 milijono jaunų žmonių e, ilgalaikių bedarbių skaičius irgi nuolat auga. Mano valstybėje Lietuvoje šią savaitę buvo užregistruota jau 300 tūkstančių žmonių neturinčių darbo. Tuo niekada nebuvo per 20 nepriklausomybės mano valstybės metų. Todėl labai svarbu, jog stipriausių šalių ministrai susitikę nustatytų konkrečias priemonės, ko, ko reikėtų imtis, kad žmonės ES valstybėse turėtų ne bet kokį darbą, o tinkamą darbą, kokybišką darbą, normaliai apmokamą darbą, iš kurio galėtų pragyventi, o negyventų skurde. Taigi linkėčiau, kad tokie konkretūs sprendimai šiam sustikime būtų primti. Ačiū poniai Blinkevičiūtėj, baigėme spontaniškas diskusijas, o diskusijas e, mūsų užbaigs ponas komisaras Andor. Prašau. Dėkuoju pirmininkė, gerbimieji nariai. Džiaugiuosi, kad šiandien mes kalbėjome apie darbo ir užimtumo ministro susitikimą įvyksinti Vašingtonė balandžio mėnesį tai nebus vienintelis susitikimas, kuriame ES vienu balsu kalbės apie šias labai svarbes nedarbo problemas. Aš kalb, turiu galvoje dar vieną labai svarbų susitikimą, kuris įvyks rytoj. Aukščiausių lygių susitikimą. Šiame susitikime, aš tikiuosi, šalių uh, vadovai pritars uh, lankščioms programoms e, skirtoms skurdui mažinti bei užimtumui didinti. Manau, kad mes turime aiškiai suvokti, kaip smarkiai ši krizė paveikė viso pasaulio ūkį per pasarusius dviejus metus. Aš e, nenorėčiau minėti dabar baisios statistikos, e, Tiesiog norėčiau pritarti ponui Gions, kad mes turime įvertinti, kokią riziką šį krizę sukėlė mūsų Europos civilizacijai. Ir aš nebejoju, kad valstybių vyriausybių vadovai, kurie sustiks rytoj, suvoks tai labai aiškiai ir todėl padarys e, labai rimtas išvadas. Kitaip mes negalėsime pasaulyje atstovauti Europos vertybėms. Negalėsime to daryti pati, e, patikimai. Jei neparodysime, kad mes gebame kovoti su augančiu nedarbu. Darbo ir užimtumo e, ministrai galės nemažai ką e, nuveikti Vašingtone, be abejo, prie to galės, turės prisidurti ir finansų ministrai. Labai svarbu yra, kad šie labai svarbus ministrai galėtų pasikeisti nuomonėmis. Vyriausybės be abejo turėtų pirmiausia spręsti krizės padarinius, o kartu negalime ir pamiršti, kad būtina atkurti ir finansinį stabilumą. Tačiau bankams jau pagelbėjome, tai dabar turime susirūpinti e, žmonėmis. Pasitraukimo iš krizės strategijoje turime kalb... numatyti veiksmus, kurie nepakenktų dabar jau turimoms darbo vietoms ir nesumažintų investuotojų galimybių investuoti. Mums reikia atkurti finansų sistemos tvarką, kuri padėtų mums užtikrinti ilgalaikį stabilumą. Todėl turime priminti valstybių narių vyriausybėms, kad negalima tiesiog e, taikyti griežtų labai e, biudžeto e, išlaidų sumažinimų, ypač kai tai kenkia žmonėms. Mes nepamiršime, nepamiršime visų šių klausimų, kai e, galvosime tolesnius žimtumo e, pasiūlymus. G20 susitikime e, bus aptarti, aptartos pasaulio problemos, bus kalbama ir apie finansus bei finansinių operacijų mokestį kuris šiuo metu yra svarstomas e, visame pasaulyje. Ir manau, kad ir ES e, finansinių operacijų mokesčių turėtų skirti didesnį dėmesį. Taigi aš dėkoju visiems už visas jūsų išsakytas mintis ir aš jas perduosiu mūsų partneriams. Dėkoju. Ačiū ponui komisarui Andor. Baigėme diskusijas šiuo klausimu. Kitas darbo tvarkės klausimas – komisijos pareiškimas e, dėl kovos su tuberkulioze. Norėčiau pasveikinti.